ir numatyto grafiko. Dėkuoju Jums už tai. Tačiau, žinoma, kolegos iš kairės ir iš dešinės man padėjo. Negaiškime laiko, perkime prie kito darbo atvarkės klausimo, ponia, ponios kolegės Bastos programos pranešimo Dafne. Suteikiu pranešėjai žodį. Dafne. Ačiū. E, Dafne programa yra skirta e, kovoti su smurtu prieš vaikus, e, jaunimą ir moteris. Nuo jos pradžios 97 metais programa buvo tikrai sėkminga. Ji buvo populiari tarp dalyvavusių žmonių, ji buvo veiksminga ir buvo finansuojami geri projektai. Žvelgiant į sėkmingus atvejus ir e, perspektyvas, moterų teisų komitetas vieningai balsavo su vienu susilaikiusiu parlamento nariu. E, dėl šio pranešimo, bendradavimas rengiant pranešimą buvo puikus. Dėkuoju visiems šešėliams pranešėjams už pozityvų indėlį į šį pranešimą. Kova su smurtu prieš moteris, vaikus ir jaunimą ir toliau išlieka prioritetas. Deja, to smurto pastaiko labai dažnai, vis dar e, atsiranda netgi naujų smurto formų, panaudojant socialinius tinklus, tai, pavyzdžiui, internete. E, pastaiko smurto atveju darželiuose, e, smurto prieš pagyvenusius žmonės, seksualinės agresijos prieš paauglius. Dabartinėje ekonominės krizės situacijos ir taupant biudžeto lėšas labai svarbu atkreipti dėmesį į tokių nusikaltimų poveikį finansiniams teisės saugos ir sveikatos apsaugos aspektams. Vertinama, kad tokienas, toks smurtas kainuoja 16 milijardų eurų. Tai yra susijęs su tiesioginėmis medicinos išlaidomis, policijos teisinėmis išlaidomis ir socialinėmis bei ekonominėmis. Praėjusiais metais komisija paskelbė, kad nuo 2014 metų DAFNE programa bus integruota į platesnę piliečių teisų programą. Mes norėtume, kad programa išliktų e, nepriklausoma ir autonomiška. Tačiau noriu pabrėžti e, tris e, nugastavimo aspektus. Mes norime užtikrinti, kad nuo 14-20 metų tikslai liktų tokie patys, kad finansavimas būtų tokio pat lygmens kaip ir anksčiau. Ir trečia, turime užtikrinti, kad programa išliktų matoma, nors ji ir būtų e, įtraukta į platesnę piliečių teisų ir pilietybės programą. Mes norime, kad e, programa liktų veiksminga ir turime užtikrinti, kad tie, kas pasinaudoja šią programą, NVO ir uh, viešosios įstaigos gautų pakankamai informacijos apie tai, kaip gauti finansavimą, kaip pasinaudoti šią programą. Mažos organizacijos yra daug arčiau realios situacijos, tačiau joms sunku dažnai spręsti administracinius klausimus. Jas reikia paremti, kad jos galėtų atlikti svarbiausią savo vaidmenį sprendžiant šias problemas. Ir reikia ieškoti naujoviškų metodų kovojant su smurtu. Turime užtikrinti, kad projektai būtų vykdomi visose valstybės narėse. Taip pat svarbu rinkti palyginamosius duomenius apie smurtą visose ES šalise. Turime surasti, suprasti tikrai problemos mastą ir rasti tinkamus sprendimus. Aš baigdama noriu pabrėžti, e, kokį svarbu vaidmenį atlieka informacijos klaidimas per žiniasklaidą. Tai yra labai svarbus švietimo, e, sveikatos apsaugos, policijai ir e, teisinių paslaugų sritims. Ačiū. Kolegė Nikolai yra iškėlusi mėlyną kortelę. Norite pateikti klausimą? Prašau. Pane pirmininkė, dėkoju. Aš norėčiau pasidžiaugti pranešėjo darbu, pasveikinti pranešėją. Europos parlamentas turėtų pritarti siūlymui, kad šita programa išliktų savarankiška ir po 2015 metų, kadangi ji yra savarankiška ir Žinoma, taip mes padidintume socialinius kaštus, o socialiniai kaštai dabar nebuvo tinkamai įvertinti. Tai nebuvo tikras klausimas. Jeigu jūs norite klausti, daugiau tuomet perėsime prie spontaniškų pasisakymų. Bazescu. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să o felicit și eu pe colega mea. Labai ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti kolegę ponę Bastos parengusią šį pranešimą. Dafne programa turėtų e, gauti deramą finansavimą. Būtent tokiu būdu turėsime išteklių ir galėsime kovoti su būtiniu smurtu e, tiek privačioje, tiek viešoje erdvėje. E, G pastraipa yra labai svarbi, kur joje kalbam apie tai, kad dėl ekonominės krizės e, moterų daugiau nukenčia. E, tai labai aktualu ir mano šalyje, ir su Austrija, Didžiaja Britanija, Čekija, Graikija, Slovenija įgyvendinami atitinkami projektai skirti moterims. E, E, projektai, iniciatyvos leidžia geriau integruoti moteris į e, visuomenę ir tapti joms padeda bendruomenių lyderėmis. Dėkoju. Toliau e, kalbės ponė Gijum. Dėkoju. Pirmininkė, aš savo ruoštų norėčiau padėkoti už tokį išsamų pranešimą pranešėjai Komisija atliko tarpinį vertinimą e, DAFNE programos ir pranešime kalbama apie tai, taip pat kalbama apie tai, kad reikia pagerinti valdymą programos, kad ji pasiektų savo tikslų. Yra keletas dalykų, kurių pasigėdau, beje, e, ir e, dėl šios diskusijos noriu pasakyti, kad ji nėra labai išsami. E, galima kalbėti apie smurtą prieš jaunimą, vaikus, moteris. Ir e, matau, kad pranešime taip pat neatsispindi išbrauktos tam tikros nuostatos dėl e, seksualinės prievartos. Reikia kalbėti apie tai, kad reikia kovoti su stereotipais per švietimą Ir noriu pasakyti, kad e, reikia skirti deramą finansavimą šiai programai, kad ji galėtų gyvuoti ateityje ir atlikti savo vaidmenį. Romeo Valueda, vienai minutiai. Dėkoju. Krizė negali būti pretekstas neatsakyti į iškilusius klausimus susijusius su šia problema. Ekonomikos krizė visuomet yra primenama, kai kalbama apie papildomą veiklą, papildomus veiksmus susijusius su kova su smurtu prieš moteris. Smurtas šalia ekonominių pasiekmių turi ir kitokio pobūdžio pasiekmių. Todėl reikėtų išsamei aptarti šį klausimą. Diskusija neturėtų būti pagrįsta kokiais nors ign... dialo... politiniais, ideologiniais samprotavimais, kad moters padėtis dar labiau nebūtų bloginama. Mes turime tęsti šią diskusiją, tokių progų yra, mes neturime pamiršti, pamiršti ir esminio turinio, tai yra diskriminacinios aspekto. Norėčiau paprašyti kalbėtojų laikytis laiko limito. Tai primenu ir kolegijai Českova. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė, aš pritariu šiam pranešimui. Tai pranešimas savo iniciatyva ir labai svarbu, kad šita svarbi ir veiksminga programa būtų tęsiama, kad būtų siekiama apginti moteris nuo smurto, kad būtų įtraukiamos nevyriausybinės organizacijos ir taip pat reikėtų užtikrinti apsaugą ir paramą aukoms. Reikia numatyti galimybę suteikti finansavimą tokiams organizacijoms, tačiau reikia remtis ir profesionalų ekspertų žiniomis, kai yra įgyvendinami pro, dideli projektai ir kai reikalingas finansavimas. Labai svarbu kad valstybėse narėse tolygiai būtų paskirstomos programoms įgyvendinti skirtos lėšos. Kad būtų vienodas galimybės prašyti finansuoti projektus ir kad būtų laikomasi atitinkamų teisės procedūrų. Dėkuoju. Dabar žodis kolegė Zaborska. Dėkuoju, pan predsėdė, pani komisarka. Ďakujem pani Bastos za pri... Ačiū, ponia pirminkė, komisarė. Dėkuoju, poniai Bastos, už šio pranešimo parengimą. Šiuo metu kalbame apie ateities laikotarpio prioritetus ir šiuo metu šią progą labai svarbu paminėti kai kurias iniciatyvas, kurios pasirodė, įrodė savo vertę. Dafne yra viena iš tokių. Dafne programa pasiekė smurto aukas, kurių nepasiekė kitos institucijos Tai yra vaikai ir moteris, kurie kenčia nuo smurto ir socialinės atskirties. Smurtas nebūtinai visą, kiekvieno atveju yra fizinis. Tai gali būti priekabiavimas ar vaikų pornografija. Dafne programa apima taip pat ir naujas smurto aukas, įskaitant smurtą per internetą. Turime e, užsimti prevenciją ir padėtis mažoms organizacijoms dirbančioms šioje srityje. Labai ačiū. Paskutinis pasisakantysis šioje diskusijoje bus, bus panas, pana Prendegast. Na, man turbūt nereikia atsiprašinėti dėl savo lyties. Manau, kad e, DAFNE programos integravimas į platesnę programą, e, kurios paskirtis yra panaši, yra gera. Ir turbūt daugiau reikėtų pabrėžti naujas, mažas e, organizacijas, kurių dalyvavimas yra būtinas siekiant programos tikslų. Mano šalyje nemažai organizacijų dalyvavo DAFNE programuose ir iniciatyvose, kas prisidėjo prie kovos su smurtu prieš moteris, vaikus ir jaunimą. Tai yra ir orumo iniciatyva, kuris buvo panaudotas e, kartu su migracijos departamentu, siekiant pagerinti e, lytinio e, smurto aukų pagalbai. Ir reikia, kad Europa ir testų šį darbą kurie atlieka mažos organizacijos visoje Europoje. Ačiū. Dėkojame kolegiai. Dabar suteiksiu žodį komisarė Georgievai. Dėkui, pirmininkė. Gerbėmi nariai. Norėčiau padėkoti pranešiai, poniai Bastos, taip pat moterų reikalų komitetui E, už tokio gero pranešimo parengimą, parengimą ir e, parama DAFNE programai. Pagal naująją daugiametę finansavimo programą komisija siūlo apimti visą veiklą, kuri dabar siema su DAFNE e, programa, būsimoje programoje teisų ir pilietiškumo programoje. Visi dabartiniai tikslai pagal DAFNE programą išliks, bus e, remiami ir naujosios programos biudžetas e, bus e, derinamas su iki šiol buvusiu biudžetu skiriamu DAFNE programai. Komisija siekia supaprastinti savo veiksmus, sukurti papildomą vertę ir įdėkti daugiau lankstumo. Taip pat siekiama užtikrinti kaip galima geresnės energijas tarp vaikų, e, moterų teisų įtvirtinimo, kovos su smurtu. Turėsime naują programą, kuri spręs e, naujų, naujai iškylančias problemas ir iššūkius. Apie tai kalbama ir ponios pastos pranešime. Norėčiau pabrėžti, kad naujoji programa e, bus atvira visoms valstybėms narėms, trečiosioms šalims, visiems projektams, visai veiklai, kuri buvo remiama ir finansuojama pagal DAFNE 3 programą. Naujosios programos struktūra, struktūra padės komisijai geriau ją valdyti, taip pat veiksmingiau šalinti trūkumus, kurie nustatyti per e, tarpinį DAFNE 3 e, programos vertinimą. Pavyzdžiui, reikia geriau e, skelbti, platinti rezultatus, e, geriau paskirstyti geografiškai projektus ir e, dalyviai programos galės lengviau pasinaudoti programos galimybės, nes bus mažiau biurokratijos ją valdant. Galiausiai 2012 metais komisijai, komisija atnaujins priemonių rinkinį pagal kurį įgyvendinama e, DAFNE 3 programa po e, konsultacijų su suinteresuotais asmenimis, e, bus sukurta duomenų bazė, taip pat sieksime, kaip, kaip galima plačiau paskelbti projektų rezultatus. Ir noriu pasakyti, kad e, aš esu komisarė atsakinga už humanitarinę pagalbą. Mes e, Turime taip pat pareikšti tvirtą moralinę poziciją, padėdami kitoms šalims kovodami su e, smurtu prieš moteris, bet pirmiausiai, kad veiktume veiksmingai trečiosiuose šalyse, turėtume pas save namie pasiekti geresnių rezultatų. Taigi, e, tiek ilgiau nekalbėsiu, sutaupiau dvi minutės, nes anksčiau pradžioje e, kalbėjau šiek tiek ilgiau. Dėkojame komisarai. Baigime diskusiją šiuo darbo tvarkės klausimu, perėsime prie kitos, kitos temos kolegės Nikolai pranešimo moterų padėtis karo sąlygomis. Suteikiu Jums žodį keturioms minutėms. Komisar, stimats koleč. Uh, Ačiū, ponė Prieninkė, komisarė, kolegos. Viena